planuota yra padaryta ir aš manau tai puikiai žinia. Jūs puikiai padirbėjote ir jeigu mes nesugebėsime toliau užtikrinti lygybės visose srityse tarp vyrų ir tarp moterų, mes nesukursime tikros ES. Ačiū Jums, pirmininkė, už tai, ką Jūs padarėte. Deja, konservatyvusios jėgos ministrų taryboje ir Europos parlamente blokavo um, dalies priemonių įgyvendinimą, todėl negalėjome pasiekti didesnės pažangos. Bet norėčiau pakartoti tai, ką jūs sakėte apie kovą Europoje su nacionalizmu. Europa tai yra taikaus sambuvio projektas, o ne kovos projektas. Ir šiandieną noriu Jums padėkoti už visą šioje srityje atliktą darbą ir išreikšti mūsų kuo didžiausią pagarbą. Ačiū. Toliau Rinių uh, frakcijos vardu Čiolos. Gerbiamas komisijos pirmininkė, mielas Žana Klodai, aš noriu pasinaudoti šią svarbę progą ir padėkoti Jums ne vien tik tai už Jūsų darbą vadovaujant komisijai, bet noriu padėkoti Jums už visą įsitikinusio europiečio karjerą. Jūs tikrai aiškiai parodėte, kas yra, ką reiškia būti tikro europiečiu. Štai labai dėkoju. Mes sugebėjome užversti finansinės krizės puslapį, susidūrėme su Brexito krize, migracijos krize ir ir manau, kad visi vieningai šiandien jums dėkoja už vienybės užtikrinimą, nes tai yra svarbiausia. Kai kas jūsų komisija pavadino paskutinio šanso komisija. Ehm, dabar jau formuojama nauja komisija ir antieuropiečiai nes, neužsitikrino to, ko norėjo. Europa iš tikrųjų dirba europiečiams ir parlamentui rūpi piliečiai ir mes, manau, galėtumėm pavadinti šią komisiją naujo šanso Veneto komisija. Aišku, daug ko buvo pasiekta per šiuos mm, met, keliarius metus, kuomet jūs vadovavote komisijai ir aš galėčiau pacituoti daug konkrečių rezultatų, bet aš konkrečiai pakalbėsiu apie Junkerio planą. Man atrodo, mes nepakankamai apie jį kalbėjome. Mm, jis buvo iš pradžių kritikuojamas, tačiau jis sugebėjo užtikrinti konkretų poveikį ir ypač tą pajauti pamatė MVI, mes pamatėme e, efektyvios Europos veidą, kur, kur galima iš tikrųjų novatoriškus projektus įgyveninti. Jūs savo pasisakymę kalbėjote Man atrodo, iš tikrųjų apie labai svarbų kelią, kuris, apie, kalbėjote apie politinę komisiją ir man atrodo, ji tikrai galėtų būti dar labiau politiška, nes e, pavadinta, kadangi radote konkrečius Europos problemų sprendimus ir leido tai sustiprinti ryšį tarp institucijų ir piliečių ir žingsnis po žingsnio buvo formuojama e, ta Europa jūsų pasišventimo dėka. Mielas Žanai Klodai Junkeri, labai ačiū Jums už, už visą tai, tai, ką padarė jūsų komisija, parodydama, ką reiškia, kai Europa um, dirba Europos labui. Labai ačiū. Toliau ponas Lamberts žaliųjų vardu. Ačiū, Žanai Klodai Junkeri. Noriu padėkoti Jums žaliųjų frakcijos vardu už penkerius metus, penkeri metai, kaip e, prieš penkerius metus, kaip dauguma kolegų, aš balsavau už Jūs kaip komisijos pirmininką. Um, Luksemburgas tuo metu galbūt buvo uh, neskaidri valstybė, gal kas kalbėjo apie mokesčių rojų ir taip toliau. Ir e, Magretės Vestager ir Piero Meskovičiai darbo dėka e, mes galime pasakyti, kad jūsų kadencijos laiku, e, per laikotarpį teis, fiskalinio teisingumo klausimas pasistumėjo labai smarkiai į priekį, bet vis tiek matome, kad valstybės narės dar vengia fiskalinio harmonizavimo. Jūs neišdrysote 116 straipsnį įgyveninti visgi, galvojant apie jūsų socialinį teisingumo siekį. Aš mm, dažnai galvoju, kad jūs esate socialdemokratas, tarsi um, uh, Euro, uh, EPP ra, uh, gretose ir galime kalbėti galbūt iš pradžių, kad socialinės teisės, socialinis ramstis buvo tik pareiškimai, tik žodžiai, tačiau iš tikrųjų buvo daug daug kas pasiekta jūsų komisijos ir kaip kolegos sakė, um, buvo mažiau ideologijos, o tikrai realaus uh, taisyklių įgyvendinimo ir visgi reikia pasakyti, kad buvo daug ir tokio aklo um, griežto taupimo politikos taikymo ir nebuvo dėta pakankamai pastangų, kad kolektyviai solidariai būtų išspręsta um, migracijos krizė. Bet Čia reikia pasakyti, kad taryba blokavo visus žingsnius į priekį ir aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų taryba labai galvojo apie Europą tvirtovę. Aš žiūriu į Donaldą Tuską, dėkoju jam už jo darbą ir noriu pasakyti, kad mūsų bendri namai iš tikrųjų dega, biologinė įvairovė, klimato krizė, išteklių krizė um, ir šio gaisro semestro kontekste um, reikia galvoti apie tai, kad labai dažnai uh, dideliam kapitalui teikiamos uh, pirmenybė, bet uh, socialinės teisės. Aplinkosauginiai dalykai nueina antrą, antrą planą ir uh, Jūs gynėte bendrą žemės ūkio politiką, kuri orientuojamasi į produktivumą, tačiau pamirštamas biologinės įvairovės, klimato apsaugos klausimas. Mes apgailestavome dėl to, nes jūs iš tikrųjų mūsų frakcijai prieš penkerius metus um, žadėjote daug ką, kad bus daug kas padaryta, bet visgi mm, ir dėl. Uh, GMO ir endokrinę sistemą trikdančių klausimų nieko nėra padaryta. Ir nieko nepadarėte taip pat ir dėl informatorių, kuri praneša apie pažeidimus, pažeidimus ES apsaugos, pavyzdžiui, dėl automilių sektorio skandalo. E, iš, galbūt Mm, e, iššūkiai buvo tikrai egzistenciniai, didžiuliai ir e, reikia galvoti apie tai, kaip vertiname paskutinio šanso komisijos darbą. Jūsų darbas buvo svarbus, tačiau manau, kad padaryta nepakankamai ir buvo teikiama pirmenybė nacionaliniams sprendimams ir e, akivaizdžiai matome, kad tai neduoda rezultatų ir čia mes remiame jūsų poziciją. Tikimės, kad e, busima komisija iš tikrųjų visiškai skirtingai dirbs ir kaip ir jūs norėjote, taip ir mes norime, e, kad visi visi europiečiai palaikytų Europos integracijos idėją aš kalbu apie transnacionalinę demokratiją šiuo atveju. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Toliau įdė var, frakcijos vardu Zanį. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš penkerius metus, kai jūs atvykote į mūsų plenarinių posėdžių salę, aš abejojau, ar jūs esate tas žmogus, kuris sugebėti prikelti naujam gyvenimui Europą. Tačiau po penkerių metų pamačiau, taip, jūs esate tas žmogus, nes jūs esate tas žmogus, kuri vedama Europą nėra irgi labai stipri, jis susiskaldžiusi ir ji negali įspręsti trijų pagrindinių problemų, kurias norėtų, kad spręstume mūsų piliečiai. Jos yra migracijos valdymas, ekonomikos saugum, augimas ir vidaus saugumas. Kiekvien, kai pagalvoja apie šios tikslus, tai jūsų komisija tikrai nieko nesugebėjo šiuose trise, trijose sritise padaryti ir visos e, politikos, kurias jūs pasiūlėte įgyvendinti, tiesiog kartojo ankstesnių komisijų klaidas. Jūs kalbėjote apie augimą, apie pasiektus gerus rezultatus, tačiau augimas šlubuoja vos pastovi ant kojų. Ir uh, jūs nepaminėjote, pavyzdžiui, tokių dalykų kaip pramonės plėta. Jūs žinote, kad daug Europos bendrovių tiesiog žlugo ir pasitraukė iš verslo. Jūs pasakojate apie savo investicijų planą. 140 milijardų investicijų, taip, bet jūs pažadėjote kur kas daugiau. Uh, Taigi tik tai 50 procentų to, ką pažadėjote įgyvendinote ir tik 50 procentų plano įgyvendinta. Aš manau, kad milijonai mūsų piliečių yra labai patenkinti tuo, kad jūs a, pasitrauksite, išeisite į pensiją ir kad jūsų komisija nebedirbs. Taip, jūs eisite į ES istoriją, bet jūs galite pat save įvertinti. Manau, kad uh, jūsų perėmėja, ko gero, nepasirodys netaip gerai kaip jūs. Mes turime padaryti viską, kad tos rimtos klaidos, kurios buvo padarytos praeitėje, nepasikartotų ateityje. Ačiū. Toliau e KR vardu ponas Legutko. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmininkė Junkeri. Pradėsiu nuo to, kad padėkosiu Jums už jūsų tarnybą. Yra tikrai gerų atlikta darbų ir jūs nusipelnote pagirimo ir turėtume padėkoti visai jūsų komandai už pastangą sustiprinti, pavyzdžiui, bendrąją rinką, užtikrinti didesnį mūsų saugumą, apsaugoti energetikos e, sistemą, stiprinti valstybių narių ekonomikas. Daug gerų planų buvo taip pat skirtų mažoms ir vidutinėms įmonėms, ūkininkams. Ir visos tos iniciatyvos vertos dėmesio, negalima jų pamiršti. Tačiau per jūsų kadenciją buvo ir daug nusivylimų komisijos darbu, nes mes prarandame vieną stambiausių ir įtakingiausių tiek ES viduje, tiek už jos ribų valstybę narę. Ir tas netekimas tikrai bus istorinis. Ir nesakykite, kad jūs ne, pris, nesate už tai atsakingi, jūs turite prisimti savo atsakomybės dalį. Kas mus taip pat neramina, yra tai, kad Jungtinė karalystė išstojimas netoks, koks turėjo būti. Ir jis nepaskatino tolesnių, tolesnės analizės apie tai, kokios buvo išstojimo priežastis. Ponas Barnie šiandien ryte bandė jas išdėstyti, bet aš manau, kad Tokią analizę reikėjo padaryti prieš prasidedant Junktinės karalystės išstojimo procesui, o ne jam baigiantis. Ir jūs vykdėte politiką, kuri gilino politinę takoskirą ir jūsų vadovaujama komisija, ponė pirmininkė, ėmėsi persekioti demokratiškai išrinktas vyriausybės. Niekada to nebuvo anksčiau. Apgailėtina politika. Ir aišku, jos rezultate atsirado dvigubi standartai. Jūs glostėte kai kurias valstybės narės ir užmerkėte akis prieš kitas, kurios laužė taisyklės. Jūs leidote nustatyti migracijos taisyklės, tačiau po jų nustatymo valstybės narė susiskaldė. Niekas nenorėjo dalyvauti sistemoje. Taigi, negalima vien tik tai kalbėti apie tai ir kalbėti apie tai, kad reikia artinti žmonas. Artinti reikia praktiškai, o ne savo žingsniais a, skatinti jų susvetinėjimą. O kita komisija turės būtent tą susvetinėjimą ir panaikinti. Ačiū. Pane Aubrė. Pone Junkeri, visų pirma, reikia kalbėti apie fiskali, fiskalinius skandalus. Paradise Paper, LuxLeaks, vienas iš, jūs irgi vienas iš veikėjų savo valstybėje Luksemburgė ir tai nėra tarsi mokesnis rojus ES akimis. Visgi ko, kova su mokesčių slėpimu yra labai svarbus dalykas ir reikia pasveikinti kai kurių komisijos narių pastangas. Tačiau, pa, panašu, tarsi e, taip pat dirbama kaip ir su pesticidų klausimu. Ir tikrai tai mm, pavyzdžiui dėl minimalios algos irgi nepasiekta pažangos, nors žadėjote klimato kaitą, toliau jūs m, mm, prieš penkerius metus mm, ne, prisėmėte įsipareigojimus, buvo inicijuota ir dėl laisvos priekybos pakeitimai. Visgi jūsų, jūs kalbate apie išgelbėtas gyvybės, bet aš kalbėčiau apie 16 tūkstančių žuvusių viduržėmio jūroje dėl to, to, kad Europa tapo tvirtovė. Pone Junkerį, svarbiausia turbūt kalbėti apie demokratijos įrimą ES ir aš tikiuosi, kad Euro, kita Europos komisija visgi pasi, padarys daug daugiau. Ir kaip jūs sakote, reikia. Panašu, kad. Mm, be demokratinio pasirinkimo neturi būti sutarties. Na, aš sakyčiau priešingai, Europos sutartis negali būti be demokratinio pasirinkimo. Ir iš tikrųjų reikia galvoti apie mūsų žmonės, Europos piliečius. Ir kadangi kalbate apie socialinės teises, mes, gal, mes jums linkime geros pensijos ir jums štai dovanėlė, kad galėtumėt grįžti į savo mokesnį rojų tinkamai. Liuksliks prisimenant, linkime štai šią dovaną jums geros pensijos. Honorevole Evi, eh, prego, ne ha fakultą. Evi neprisijungusi. Junker. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, pirmininkė Junkerį per šios komisijos kadenciją, kuomet buvo pirmininkas, tikrai buvo nemažai kas daroma, negaliu visko komentuoti ir įvardyti visų uh, iki vieno trūkumų, tai užimtų per daug laiko, tačiau norėčiau paminėti visgi investicijų planą bent jau. Ten kalbėta daug apie atnaujinančius um, energetikos išteklius, tačiau vis dėlto nemažai projektų, 125 netgi buvo skirti ir iškastiniam uh, kūrui. Pastaraisiais metais Dar 55 prisidėjo projektai, kuriuos turėjome tvirtinti dėl e, iškastinio kūro būtent, kaip tai paaiškinti. Taip pat e, labai daug kur buvo vilkinami reikalai, nebuvo stengiamasi užkirsti kelio klimato e, kaitai veiksmingai. Kaip paaiškinsite tai jaunuoliams, kurie dabar eina į gatves? Dabar reikalaujame naujo investicijų plano, tvaraus investicinių, in, in, investicijų plano, kurie, kuris apimtų milijardą eurų investicijų į klimato kaitą švelninančias priemonės. Na, o kalbant apie vadinamąjį sverto efektą, tai ir auditorių rūmai yra pateikę savo e, nuomonę e, dėl to tikimės, kad Ursula von der Leyen visgi užtikrins, kad naujasis žalesis susitarimas tikrai bus tvarus, bus vykdomas ir kad nebus e, e, mėginama pakreipti reikalus visai kitą linkmę, kaip tą darė Žanas Klodas Junkeris. Na ir dabar diskusijos pabaigoje žodis e, komisijos pirmininkui. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo šiuose diskusijose, ypač tiem, kas mm, taip garsiai pasisakė, ponai Zanė, aš norėčiau pasiūlyti pasigilinti į skaičius. Presidente Juncker, eh, membri del collegio, vi ringrazio ancora per eh, essere. Žan, pone komisijos pirmininkė, Žanai Klodai Junkeri, dėkojame Jums, ačiū visiems komisijos nariams, visai kolegijai, kurie atvyko čia. Ačiū, kad gynėte Europos idealus. Noriu Jūs e, deramai įvertinti ir išreikšti mano pagarbą Jums dėl to, ką padarėte Europai ir jos ateičiai. Grazie, interrompiamo per. Eh, Ačiū. Dabar trumpam nutraukėme plenarinį posėdį. Netrukus pereisime prie balsavimo. please dear colleagues just take your seat that we can proceed with the votings. So, ich darf Ihnen vorab mitteilen. Noriu iš karto e, informuoti visų pirma, kad Ekon ir Envi komitetai nutarė prieš e, pradedami e, pirmąjį svarstymą, perimtis e, tarp institucinių dėrybų pagal 72 darbo tvarkos taisyklių e, punktą. E, šią poziciją parlamentas priėmė ir atitinkamai numatė mandatą. Viską rasite interneto svetainėje ir taip pat protokole. Dabar periname prie balsavimo. Kolegės Blinkevičiūtės pranešimas, balsavimas vardu. Prašome balsuoti. Is this no? No. Can I close? Ich schließe, ich schließe die Abstimmung. Balsavimas baigtas. patvirtinta. Kitas pranešimas pono Deivys dėl žvejybos. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Taip pat patvirtinta. Toliau. Pono Van Overtfeld rekomendacija dėl sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigiamas. Ir šis tekstas patvirtintas. Ir paskutinis punktas balsavime. Skubos tvarka teikiamas siūlymas transporto komiteto. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti.